Session. Prieš pradedant balsavimus turiu paskelbti du pranešimus ir norėčiau, kad jų išklausytumėte. Pirmasis pranešimas susijęs su, e, su Taivano sukrėtusiu žemės drebėjimu. Šios e, plenarinio, šio plenarinio posėdžio pradžioje mintimis esame su vakar vykusio žemės drebėjimo Taivane aukomis. E, ir jų artimaisiais, linkime aukų artimiesiems ir gelbimo tarnybų darbuotojams padėti kuo didesniam skaičiui žmonių po e, šios e, gamtinės katastrofos. Antrasis pranešimas. Prancūzijos